Nous poursuivons la réunion de notre commission. Tęskime mūsų komiteto darbą ir šiandieną dalinsimės nuomenėmis su Marko Povič, su kuria sveikinas, jis yra regionės plėtros ir ES fondų ministras Kroatijos vyriausybėje, taip pat pirmininkauja ir dabar pirmininkaujat Kroatijai ministrų tarybai. Taigi sveikinu su jumis atvykusiu į mūsų posėdį. Kaip be abejo, kiti šeši mėnesiai bus labai intensyvus, intensyvus, tu reikės daug dirbti, taip pat reikės priimti daug svarbių sprendimų. Ir be abejo, pasakytina, kad jūs labai svarbiu metu perimate pirmininkavimą ES, kaip tik tęsis diskusijos dėl dokumentinės finansų programos. Ir žinot, kaip žinote, šiuo metu Suomija buvo pateikusi, pirmininkav Suomija buvo pateikusi pasiūlymą, kuris parlamentui yra neprimtinas. Taigi pateikė pasiūlymą, kurį mes atmetame. Mes nesutikame nei su bendru biudžetu, kuris buvo pasiūlytas, sutinkame su tais sumažinimas, kurie buvo numatyti įvairioms politikos rytims, ypač sanglaudos politikos ryčiai, kuri kaip tik mums yra svarbi šiame komitete. Ir mes vis kartojame ir kartojame, kad turint naujų tikslų reikia naujų priemonių ir naujų lėšų. Ir turint galvoje, kad naujų tikslų vis tik yra labai daug, taigi Matom, tačiau matome taip pat, kad e, mažėja skirimas lėšos, kurios taip neturi būti. Taip pat galima apsvarstyti ir patį dėrybinį metodą. Buvo jau, mes jau žinome dėrybinę dėžutę, negotiating box. Supratome, kaip tai šis principas taikomas, tačiau manome, kad, tai, kad jį taikant nesilaikoma bendros sprendimų procedūros, kaip tai numato sutartys. Taigi, Mes manome, tad, kad e, taryba iš savo pusės viršyje savo kompetencijas, peržengia savo kompetencijų ribas ir elgesi priešingai, nei numato sutartis. Taigi, praėjusiu metu gruodžio 9 dieną pirmininkus eiga priėmė sprendimą Ir mūsų koordinatoriai taip pat priėmė šyrit sprendimą, kad regi komitetas iki vasario pabaigos turėtų baigti galutinės trilogo dėrybas. Mūsų tikslas, mūsų, e, tiksliau, mūsų sprendimas yra išaldyti trilogo dėrybas ir neprimti galutinio sprendimo. Tačiau vis tik Mes norime, kad darbai vyktų toliau, mes norime toliau bendarbiauti su pirmininkaučia Kroatija, toliau bendrauti techniniu lygiu. Kodėlgi ne? Galima bendrauti įvairiais formatais, kad būtų galima padaryti kiek manoma daugiau pažangos ir kad regionai sulauktų reikimų lėšų reikiamų metų. Tačiau mes esame pasiruošę viskam, nes negalime priimti to preteksto ir negalime priimti tų mums neprimtinų pasiūlymų. Taigi mes dabar laukiame jau iš tarybos tinkamo biudžeto, tokio, kuris atlieptų iššūkiams, kurie kyla sanglaudos rytyje. Taip pat tikimės, kad taryba apibrieš savo poziciją dėl visų reglamento straipsnių, dėl kurių mes galime dėrėtis ir nesinaudos negotiating box darybinė dėžute, kaip kad darė iki šiol. Šiandien jau su komisaris Nare Ferrera daug diskutavome, daug taip pat kalbėjome su jie dėl e, sąžiningo perimo fondo tikimės taip pat ir su jumis apie tai pakalbėti. Su susidomėjimu lauksime jūsų pozicijos, jūsų nuomonės šiais klausimais. Taip pat norėtume žinoti, ar jūs galėsite mus informuoti apie tai, kaip pirmininkauti Kroatija ketina toliau dirbti ties šiuo klausimu. Pavyzdžiui, kaip pirmininkauti Kroatija šiuo metu įsivaizduoja to finansavimo mechanizmo veikimą, bei arbitražo priemonių veikimą, kaip tai yra apibriežta pat ir Europos komisija. Mūsų regi komitetas e, labai rūpinasi šiais klausimais ir dirba ties, rengdami savo pozicijas komitetas. Jūs pažintisime su savo pozicijomis, taip pat ir parlamento pozicija. Per pirmą šių metų semestrą jūs pirmininkavote Europos Sąjungai ir tarybai po jūsų pirmininkaus Vokietija. Kroatijos pirmininkavimo prioritetai yra išdėstyti dokumente Stipri Europa iššūkių akivaizdoje. Šis dokumentas jau buvo išplatintas parlamento nariams. Ten yra kalbama apie tai, kad regionų plėtra turi būti subalansuota. ir mes suprantame, kad jūsų vertinimų regionų politika yra esminės svarbos. Taip pat žinome, kad jums pirmininkautis ketinate renkti daug formalių ir neformalių sutikimų, kuriais siekiama bus didinti regionų politikos e, matomumą. Ir noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi jūsų sprendimu surinkti neformalios tarybos posėdį dėl plėtros Taip pat ir e, šį klausimą tikimės, kad svarstys ir bendrų e, e, reikalų taryba, kaip esminės svarbos klausimą. Taip pat mes tikimės, kad bus parengta programa ES saloms. Tikimės, kad šiam klausimui taip pat bus skiriamas pakankamas prioritetas. Ir mes tikrai būtume labai laimingi išgirdę jūsų pasiūlymus dėl šių iniciatyvų, dėl tokių iniciatyvų, kurias ketinate įsigyvenėti jūs pirmininkavimo metu, iniciatyvų susijusių su salomis. Tikrai manome, kad politinė darbo tvarkė šis klausimas turi tapti svarbesniu. Taigi, galiausiai norėčiau pasi... pasidžiaugti, galėdamas jūs pasveikinti mūsų posėdyje. Pirmiausia, dalinsimės nuomonėmis su koordinatoriais, o paskui su visais e, komiteto nariais. Taigi, pirmiausia, teiksiu žodį jums, kad jūs pristatytumėte pirmininkavimo prioritetus, o po to vyks diskusijos. Pone ministrė, prašau, žodis jums. Poštovani predsjedatelju. Gerbiamas komiteto pirmininkė, ponia Madžiai garbimieji vicepirmininkai, garbimieji komiteto nariai, parlamento nariai, ponios ir ponai, brangus draugai. Man didelė garbė šiandieną dalyvačiame posėdyje, kaip regionės plėtros ir ES fondų ministrui. Mes perimame pirmininką ES, tai yra didžiulė garbė ir atsakomybė Būtent dėl manau, kad tai yra man didelė privilegija šiandieną dalyvauti jūsų posėdėje, kreiptis į jūs ir galėti pristatyti jums mūsų prioritetus. Aš esu Marko Pavičius, esu ministras atsakingas už regionę plėtrą ir ES fondų panaudojimą Kroatijoje. Ir ši ministerija yra atsakinga už visus sanglaudos fondus, įskyrus socialinį fondą. Socialinių fondų užsijima Senės apsaugos ir darbo ir pensijų ministerija. Aš taip pat ten esu dirbęs anksčiau, prieš perėdamas šias pareigas. Taigi, turiu patirties su visų fondų valdymu Kroatijoje. Labai malonu vėl grįžti į Europos parlamentą. Aš pats esu čia stažavęsis, 2013 metais. Esu čia dirbęs. Andrė Plenkovič buvo tuomet parlamento narys, pas kurį aš dirbau, jis dabar yra ministras pirmininkas Kroatijoje. 16 metais e, aš užsiemiau jaunimo reikalų klausimais bei ES projektais skirtais jaunimui darbo rinkoje. Taip pat e, į Europos parlamentą pasikviečiau 30 jaunuolių, kurie su ES parama sugebėjo surasti darbo vietas. Jie apsilankė Europos parlamente mano kvietimu. Aš turiu klimato kaitos mokslo magistro laipsnį, taigi visos diskusijos dėl ES žalėjo kurso ir kitų su klimatos įsivių klausimų, įskaitant ir sąžininko perėjimo fondą taip pat yra man labai gerai suprantami. Mūsų įsipareigojimas, mūsų tikslas yra saugoti Europą, išsaugoti Europą. Europa visada buvo labai patraukli vieta gyventi, reikia tai išsaugoti, taip pat užtikrinti tolesnį Europos augimą. Kroatija yra naujausia Europos šeimos narė ir todėl Ypač džiaugiamės garbe galėdami pirmininkauti ES tarybai. Toliau esame įsipareigoję dirbti geresniam rytojui, tačiau norime slėgti dėmesį į visus ES piliečius, nieko neišskiriant. Mūsų moto yra judėti pirmin ir judėti pirmin suvienijus įvairovę. Netaip seniai kilo daugybė iššūkių, Buvo keliamus labai dėl iššūkių, buvo karas, reikėjo apginti savo šalį, tačiau mes sėkmingai sukūrėme laisvą, nepriklausomą Kroatiją, mūsų tevinę, kuri dabar jau yra didžiosios Europos šeimos dalimi. Žinoma, taip pat Kroatija yra ir pietričių Europos pietričių regiono dalis. Todėl Kroatija yra labai svarbi šio regiono narė. Šiuo metu Kroatija turi didžiausią sieną tarp Europos Sąjungos, su ne Europos Sąjungos nare. Beveik 1400 km. Tai yra ilgesnė siena negu Suomijos ar Graikijos turima siena. Ir Kroatija labai didžiuojasi būdama Europos Sąjungos nare, keturios judėjimo laisvės leidžia mūsų piliečiams pasinaudoti visomis mūsų pačiamis laisvėmis, kokias turi senesnių valstybių narių piliečiai. Kalbant apie sanglaudą, be abejo, tai yra itin svarbus elementas. Tai sanglaudos fondai padeda Europos piliečiams užtikrinti panašų pragyvenimo lygį. Manau, kad Europos projektas yra viena iš didžiausių mūsų sėkmių. Turėčiau dabar, trump, norėčiau dabar trumpai pristatyti mūsų moto ir keturis prioritetus. Taip pat norėčiau tai pristatyti anglų kalbą. Taigi keturi pagrindiniai Kroatijos pirmininkavimo prioritetai. Turime keturis ramščius Būtent jais remiasi mūsų programa Europa, kuri plėtojas, Europa, kuri jungia, Europa, kuri saugo ir įtakinga Europa. Turint galvoje skaitmeninę revoliuciją, ES ir jos ekonomika darbo rinkos sudarys naujais iššūkiais, taip pat ir demografiniais iššūkiais. Turint galvoje visą tai, reikia toliau gilinti bendrąją rinką, plėtoti skaitmeninimo darbo tvarkę investuoti į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, bei investuoti į mokymasi visą gyvenimą, naujų įgūdžių mokymasi. Taip pat visą tai tampa pagrindais, kuris gali užtikrinti ES konkurencingumas. Taip pat tolesnis kokybės e, lygio gerėjimas ES reikalauja tolesnių politikų, kurios užtikrintų geresnę aplinkosaugą, bei padėtų kovoti su klimato kaita. Būtent todėl mes numatėme pirmą ramstį Europą, kuri auga, kuri plėtojasi. Taigi čia apimama sanglos politika ir kiti klausimai, kuriuos šiandien aptarsime. Todėl pirmininkaujate Kroatiją parems subalansuotą, tvarę sąjungos plėtrą, kuris išvelgia į visų ES valstybių narių, regionų ir piliečių poreikius. Taip pat čia svarbus yra selinių teisų ramstis. Tie principai mūsų kalva yra puikus kelias tolin toliau vystant mūsų sąjungą. Toliau kitas ramstis - Europa, kuri jungia. Europos sąjungoje yra daug skirtumų infrastruktūros kokybės skirtumų, transporto skirtumų, telekomunikacijų skirtumų, skaitmeninių tinklų skirtumų. Ir tie skirtumai gali trukdyti raidai bei konkurencingumui, siekiant užtikrinti visapusę socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą. Reikia toliau plėtoti transporto, energetikos ir skaitmeninės infrastruktūros tinklus. Sanglaus politika kaip tik yra viso to širdis. Todėl pirmininkantį Kroatiją toliau plėtos politikos rytis, kuris užtikrins geresnį e, susietumą tarp ES infrastruktūrų, taip pat suvienis piliečius per švietimą, kultūrą ir sportą. Toliau, kitas prioritetas - saugant Europą. Dėsime pastangas stiprinti vidaus saugumo sritį, geriau kontroliuosime išorės sienas, užtikrinsime geresnį informacinių technologijų sistemų saveikumą bei didinsime atsparumą išorės grėsmėms, taip pat hybridinėms ir kibernetinėms grėsmėms. Mūsų bendras tikslas yra taip pat e, sukurti tvarę ir visą apimančią migracijos ir priglapšio politiką. Būtent todėl Sieksime, kad sąjunga taptų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė, kuri remiasi bendromis vertybėmis, demokratija ir statymo viršinybė. Ketvirtas ramstis - įtakinga Europa. Reikia skleisti pasaulio Europos vertybės, ginti interesus, stiprinti daugišašumo principą, užtikrinti ES gynybos politiką, taip pat iki gyvendyti 2020 metų tvarios plėtros darbo tvarkė Visa tai yra esminiai elementai, pagal kurios bus dėliojama ES už, už, užsienio veiksmų politika. Taip pat reikia suprasti, kad ES visų narių CO2 emisijos, jos sudaro 26 procentus pasaulio emisijų. JAV, Indija ir Kinija šios trys šalis sudaro 50 procentų emisijų. Tai jeigu Europą iškels ambicingus tikslus ir pasieks neutralumą anglės atžvilgių iki 50 metų arba per pusę sumažins iki 30 metų emisijas ir visi dėl to mes nustosime skraidyti, nes 1,4 procento emisijų bus iš e, oro transporto, vis tik būsime įsprendę tik 5 procentus pasaulinės problemos. Tai reiškia, kad mes turime turėti daugiau įtakos pasaulyje ir mes turime vesti į priekį tas šalis, vadovauti, tuo pačiu apsaugant ir mūsų sąjungos tolesnę raidą, tolesnį vystimąsi. Taip pat svarbu užtikrinti ES patikimumą išorės santykiuose. Ir čia mes turime būti ypač patikimi partneriai visoje mūsų kaiminystėje, įskaitant taip pat ir vakarų Balkanų šalis ir rytų kaiminystės šalis. Ir pirmininkaujantį Kroatiją taip pat sieks užtikrinti plėtros politikos patikimumą. Tai yra gana investicija į stabilumą ir viso Europos e, kontinento saugumą. Gegužės mėnesį rengsime viršūnių sutikimą dėl vakarų Balkanų ir tikimės, kad bus sulaukta paramos ir bus galima numatyti kelio gairias vakarų Balkanų šalims artimiausiam dešimtmečiui, kaip artėti prie ES. Taigi štai šie keturi prioritetai. ES, kuri vystosi, kuri saugo, kuri jungia ir kuri yra takinga. Visą tai, visą taip jungia mūsų šūkis stipri Europą iššūkių pasaulyje. Tai rodo, kad mes sieksime, kad ES būtų aktyvi ir gintų piliečių ir valstybinių interesų. You... Be to, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Kroatijos pirmininkavimo prioritetus pirmajame bendrų reikalų e, tarybos posėdėje. Mes kalbėsime apie daugiametę finansinę programą, sanglaudos politiką, makroregioninės strategijas, ES plėtrą, ES e, ateities konferenciją. Pone Šuice už ją yra atsakinga ir taip pat kalbėsime apie mūsų santykius su Junktinė karalystė. Ypatingai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į saugumų, į sanglaudos politiką ir jos svarbą, nes e, suprantame, kad reikėtų priimti sprendimą, nedelsiant dėl sanglaudos politikos ateities e, nuo 2021 metų iki 2027 metų. Mes žinome, kas e, siūloma dėl sąjungos politikos e, finansavimo ir turime daryti viską, kad e, piliečiai galėtų naudotis ES lėšomis tinkamai. Ir kalbėdamas apie sąjungos politiką teisėkuros darbą ir apie struktūrinių priemonių darbo grupės darbą, norėčiau pasakyti pirmiausia štai ką. Pirmininkaujanti Kroatija ketina būti sąžiningų tarpininkų. Mes praeitais metais ir sakėme savo nacionalinę poziciją, tačiau kaip pirmininkaujanti valstybė mes turime atlikti sąžiningo tarpininko vaidmenį ir turime būti patikimas partneris dėrybose. Todėl turime atsižvelgti uh, į abiejų teisės saugos, teisė, teisė kuros institucijų pozicijas ir atsižvelgti valstybių narių poziciją. Kalbėdamas apie sąjungos politiką ir komisijos teisė, kurios pasiūlymus, galiu pasakyti, kad taryba pritarė visiems pateiktiems pasiūlymams, e, konkrečiai bendrųjų nuostatų e, e, reglamentui. Europos plėtros fondo nuostatoms ir tarp valstybiniam mechanizmui. Kalbėdamas taip pat apie sąžiningos pertvarkos fondo pasiūlymą, galiu pasakyti, kad taryba jau pradėjo jį nagrinėti. Ir tikimasi, kad taryba pavyks susitarti per Kroatijos pirmininkavimą. Šį rytą Europos komisija pateikė pasiūlymą dėl struktūrinių priemonių darbo grupės. Per kitas darybas pirmininkaunį Kroatiją teiks pirmenybę toms priemonėms, kurios yra reikalingos tam, kad galima būtų tinkamai naudoti visų fondų lėšas. Ir todėl mes ketiname ir toliau tęsti tarp institucinės e, darybas, siekdami konkrečios pažangos. Ir be abejo, remsimės tuo, ką jau padarė prieš mus pirmininkavusi Suomija. Mes manome, kad reikėtų susitarti kuo skubiau dėl visų sanglados politikos teisėkuros pasiūlymų, nes tai padės mums sklandžiai pradėti įgyvendinti 2021-2027 metų sanglaudos politiką, taip, kad ji būtų naudinga visoms valstybėms narėjams ir visiems regionams. Dabar pora žodžio apie kiekvieną iš šių dokumentų. Bendrųjų nuostatų reglamentas taryba džiaugiasi komisijos pateiktų pasiūlymų. Tai yra da, da, bendras dokumentas skirtas septyniems fondams, kurie tvarkomi pagal pasidalyjamojo administravimo principą. Da, tas reglamentas turėtų padidinti proporcingumą ir lankstumą valstybėms narėms ir kad užtikrinti, kad būtų tinkamai dalyjamasi našta. Mes manome, kad kai ką galima būtų supaprastinti, kai kur įdėkti didesnį lankstumą. Ir aš visuomet galiu pateikti Jums Kroatijos Pavyzdį, 2013 metais Kroatijoje jaunimo nedarbas siekia beveik 50 procentų, o šiemet bendras nedarbo lygis yra 5,7 procento, o jaunimo nedarbas e, yra 15, 7, 16 procentų. Taigi jaunimo garantija padėjo mums pasiekti tokį rodiklį. Pirmininkauti Kroatija pasiruošusi toliau tęsti tarp institucinės darybas, e, remdamasi tą pažangą, kurią padarė iš mūsų pirmininkavusi Suomija. Ketiname padaryti viską tam, kad galima būtų galutinai susitarti dėl, dėl tų klausimų, dėl kurių nepavyko susitarti. Čia galiu paminėti tai, kad, pažiūrėjau, prieš mėnesį vyko susitikimas, kuriame buvo susitarta kad darbas bus tęsiamas techninių lygmenių, ypač dėl bendrųjų nuostatų reglamento pirmo, antrojo ir penktojo blokų. Toliau dėl sanglaudos fondo. Taryba da, džiaugiasi, kad komisija pateikė da, pasiūlymą dėl Europos regionės plėtros fondo ir a, socialinio fondo. Da, siūloma juos a, apjungti. Atsiprašau, sanglaudos fondo. Da, siūloma juos apjungti. Ir Kroatija savo pirmininkavimo metu jau pradėjo techninius susitikimus dėl regionės plėtros ir sanglaudos fondo reglamento. Čia mes vėlgi remiamės tą pažangą, kuri, kuriai pavyko padaryti Suomijai ir mes dėkojame Suomijai už jos darbą. Bet to mes padarysime viską tam, kad galėtume užtikrinti realią pažangą teikiant pirminybę toms e, regionės plėtros fondo ir sąjungos fondo reglamento nuostatoms, kurios yra reikalingos tam, kad galima būtų kuo greičiau parengti programas ir tinkamai ir veiksmingai naudoti fondų lėšas. Toliau, Interreg reglamentas. Taryba džiaugiasi, kad komisija pateikė pasiūlymą dėl Interreg reglamento e, siekdama supaprastinti bendradarbiavimą tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Pagal mūsų įgaliojimus taryba ketina supaprastinti TREG tai programų valdymą, kartu užtikrindama nuseklumą per dabartinį finansavimo laikotarpį. Mes ketiname toliau tęsti tarp institucinės darybas, daremdamiesi Suomijos padarytą pažangą ir sieksime pažangos tam, kad galima būtų kuo skubiau susitarti dėl tų nuostatų, kurios yra būtinos tam, kad būtų parengtos programos ir tinkamai būtų įgyvendintos Europos teritorinio bendradarbiavimo programos. Ir galiausiai Europos tarvalstybinio mechanizmo reglamentas. Taip pat džiaugiasi, kad komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos tarp valstybinio mechanizmo reglamento, siūlydama sumažinti nepageidautinas teisinės ir administracinės tarp valstybinės kliūtis. Tai yra sudėtingas pasiūlymas lab, teisinio pobūdžio ir todėl valstybės narės paprašė, kad tarybos e, teisės tarnyba iš, jį išnagrinėtų Ir mes tikimės, kad e, tarybos teisininkų tarnyba pateiks savo nuomonę per mūsų pirmininkavimą. Ir todėl mes tikimės, kad mes galėsime toliau nagrinėti šį pasiūlymą taryboje. Parlamento pozicija dėl e, Europos tarp valstybinių e, bendradarbiavimo mechanizmo reglamento yra žinoma, de, de, jūs išsakote nugastavimą dėl to, kad o, o, dėl tų dalykų, kurie yra per valstybėms narėms, ir mes dar sieksime paaiškinimo dėl neprivalomo šios priemonės pobūdžio ir dėl to, kaip ji bus taikoma konkrečiai. Tikėjomės, kad mes galėsime netrukus aptarti visus šios klausimus netrukus. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad mes puikiai suprantame, kad Europos parlamentui tenka svarbus vaidmuo, nagrinėjant ir tvirtinant visus šios dokumentus. Zagrebė kovo pabaigoje vyks uh, E, svarbus renginys, kuriame mes kviečiame dalyvauti Europos parlamento atstovus. Ir tai bus puikiai proga mums sužinoti Europos parlamento nuomonę e, visais mano minėtais klausimais. Ir baigdamas aš norėčiau pabrėžti, kad e, mes manome, kad labai svarbu užtikrinti, kad abi teisėkuros institucijos sklandžiai bendradarbiautų, nes jos yra lygios lygiateisės partnerės. Ir tikiuosi, kad kartu mums pavyks pasiekti nemažai pažangos. Dėkuoju. Merci beaucoup. Nous allons ouvrir. Ačiū. Pradėsime diskusijas. Pirmiausia, suteiksiu žodį Konstancijai Krell, kalbėti socialistų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, džiaugiuosi, kad Kroatija pirmą kartą pradėjo pirmininkauti ES tarybai ir e, taip e, stipriai stengiasi pabrėžti sanglaus politikos svarbą. Visi sutarėme dėl to, kad per būsimą daugiametę finansinę programą sanglaus politiką turėtume jau būti patvirtinę ir pradėti vykdyti nuo kitų metų sausio pirmos dienos. Deja, dar iki šio tikslo turime veikti nemažai kliūčių vien jūsų pastangos sustarti dėl sanglaudos politikos e, gali būti nepakankamos, nes daugiametį finansinę programą dar reikia patvirtinti, nes pusė sanglaudos politikos nuo jos priklauso per pastarąsias dienas. E, įvyko tam tikras ir vyko atsakomybių persidalėjimas. Kaip žinau, dėl daugmetės nacinės programos dėrėjusis tarybos pirmininkas Šarlis Mišelis, o Anglijos politika pasiliks pirmininkaujančios Kroatijos rankose. Taigi noriu paklausti, ar jau kalbėjotės tarpusavyje apie tai, kaip visa sistema turėtų veikti nes mūsų komiteto pirmininkas ponas Omaržė mums jau pranešė, kad darybos šiuo metu yra stabdomos iki vasario pabaigos kol kas, tačiau jeigu iki vasario pabaigos nei pirmininkaujantis šalis, nei tarybos pirmininkas nepaskelbs jokios svarios informacijos dėl daugiametės finansinės programos, kuri būtų ar skirtusi nuo pirmininkavusios Suomijos pasiūlymų, įskaitant ir sąžiningos pertvarkos fondą, tai manau, kad e, darybo klavėti užsitęs ilgiau, o mums šio komiteto nariams e, tokios aplinkybės kelia didžiulį susirūpinimą, taigi man būtų malonu iš jūsų lūpų išgirsti kokios nors informacijos apie tai, kaip būtų galima susitarti dėl daugiametės finansinės programos, nes e, pirmoji reakcija į žalį kursą ir sąžingos pertvarkos mechanizmą pristatytą komisijos e, valstybėse narise buvo teigiama, tik mokėti niekas nenori, todėl man įdomu būtų sužinoti, kokiu pasiūlymu pateiksite siekiant spręsti mokėjimų problemą. Stefan Bižų, Renių frakcijos vadovu. Ačiū, pana pirmininkė. Pane ministrė, išgirdau jūsų žodžius dėl Kroatijos pirmininkavimo keturių svarbiausių prioritetų. Ten besivystanti Europa, vienijanti, sauganti. Ir uh, klestinti Europą. Uh, Europa, kuri mus vienyje yra labai svarbi, ypač tiems, kurie dirba sanglaus politikos e, srityje, e, nes e, euroskeptikai kovo su klimato kaita, skeptikai stiprina savo pozicijas, todėl būtina imti skubių veiksmų, kad konsoliduotume sanglaudos politiką, sukonkretintume ją, perkeltume į mūsų piliečių kasdienybę, Noriu jūsų paprašyti dar kartą ryštingiau patvirtinti savo sieki e, susitarti dėl daugiametės finansinės programos, nes mums labai svarbu judėti į priekį e, visose sritise susijusiuose su sanglaudos politikos fondais, nes Interreg fondas mums yra labai e, svarbus, nes tai yra programa, e, kurios įgyvendinimą e, juntame visose savo regionuose, e, kurio gyvenant ir siūlomi konkretus problemų sprendimai mūsų piliečiams. Taigi tos skubiai spręstinos problemos atsirandančios mūsų regionuose turi būti sprendžiamos pasitelkiant Europinių fondų lėšos ir jų panaudojimas turi būti ne tik skaidresnis, tačiau ir prieinamesnis, supaprastinant paraiškų e, teikimo ir svarstymo procedūras. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu Niklas Ninaš. Ačiū. Pirmininkė, kad atvykote. Manau, kad iš jūsų tikimės ne tik uh, tinkamo darybų partnerio. Kai kurie nariai apie tai jau užsiminė, tačiau iš jūsų tikimės taip pat ir tam tikros lyderystės taryboje, nes pirmininkantis šalis ne tik turi e, būti tinkamų parlamento darybų partnerių, tačiau turi nukreipti tarybą tinkamą linkme. Ir šiuo atveju manau, kad e, jau esame įsitikinę tuo, kad e, Kroatijos vyriausybė yra sąjungos politikos šalininkė, stiprios Europos šalininkė, e, o visiems šiems dalykams reikia e, tinkamų priemonių, apsirūpinti tinkamomis priemonėmis, todėl e, tikiuosi įtikinsite kitas tarybos narės, kad siekiant e, atlikti gerus darbus reikia ir tinkamo finansavimo ir politinės valios taryboje. Mums visuomet e, patinka žmonės, kurie derasi turėdami tam tikrus aiškius tikslus iš ankstinius, darydami spaudimą, e, suvokdami kompromisų svarbą ir būtinybę, tačiau prašau grįžkite į tarybą ir paaiškinkite jai kokios lyderystės iš e, tarybos mes e, tikimės. E, taip pat noriu padėkoti anksčiau kalbėjusiam kolegai, nes manau, kad vieninga Europa gali būti tik tai solidari, galime tik bendromis pastangomis kažko pasiekti. Todėl mes ir siekiame, kad taryba dirbtų ranka rankon su parlamentu siekdama šių tikslų. Tapatybės ir demokratijos frakcijos vadu Frančiska Donato. Ministro, dėkoju ponui ministrui. Aš norėčiau užduoti Jums labai konkretų klausimą, kuris yra susijęs e, su tuo, kas bus e, viena iš svarbiausia mums e, temų per Jūsų pirmininkavimą. Kroatija, kaip ir Italija, yra Viduržmio jūros e, regiono valstybė, tai yra valstybė, kuri turi labai ilgą pakrantę ir labai daug salų. Ir e, manau, kad e, daugybė europiečių ir tos ES valstybės narės, kurios turi daug salų savo teritorijoje, norėtų, kad būtų pripažintas salos statusas, kaip atskira, atskiros teritorijos statusas. Ir tai gali būti labai svarbu siekiant leisti naudoti išimtis, kai taikomos valstybės pagalbos taisyklės ir kai yra teikiama valstybės pagalba. Iš esmės aš manau, kad uh, jūsų darbas anglaudos politikos srityje bus labai svarbus ir labai svarbu bus nepamiršti salų, suteikti joms ypatingą atskirą statusą ir tam klausimui reikia skirti ypatingą dėmesį, nes mes žinome, kad šios e, salos susiduria su ypatingais poreikiais, kad e, e, jom sunku yra konkuruoti su žemyninė, žemyninė valstybė narių dalimi ir niekas tais poreiskiais e, nesirūpina šiuo metu. Dimulis. Dimitris Papadimulis, Guangel frakcijos vardu. Ačiū. Sveiki atvykę, pane Pavičiu, į mūsų komitetą. Jūs esate vienas iš svarbiausių pirmkančios Kroatijos atstovų. Jau kurį laiką mes turime komisijos pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos. Tuo tarpu taryba kaišia pagalius į ratus šiam pasiūlymui. Parlamentas jau apsvarstė šį klausimą, pateikė savo pasiūlymus, kaip pagerinti komisijos pasiūlymą. Tuo tarpu taryba jau pusantrų metų e, nepatvirtino jokios pozicijos pirmininkaujantį Suomiją galų gale parengė nuvilinti pozicijos pasiūlymą ir niekas jo nepalaiko nei parlamente, nei komisijoje. Pagrindinė jo mintis susijusi su sanglaudos politikos apkarpimais, dar didesniu mastu nei siūlė komisija, o komisijos pasiūlymas jau mums ir tai buvo nepriimtinas. Noriu paklausti, ar Kroatija per savo pirmininkavimą imsis iniciatyvų dėl daugiametės finansinės programos ir ketina pateikti labiau kompromisinį pasiūlymą, labiau orientuotą į parlamento poziciją. Aš pirmiausiai turiu omenyje sanglaudos ir regioninę politiką. Ar jūs savai įsivaizduosite kaip pernamo laikotarpio pirmininką? kaujančią šalį, kur nesims jokių iniciatyvų ir viską paliks spręsti Vokietijai. Taigi, ar turėsite pakankamai ambicijų baigsis, baigti svarstyti daugiametės nacinės programos klausimą per savo pirmininkavimą? Jeigu taip, tai tikrai galėtumėte per tą laiką labai daug nuveikti tiek Kroatijos, tiek kitų valstybių narių labui. Tačiau turite pateikti daug ambicingesnį, platesnių užmojų pasiūlymą nei likščiolinis ir žinoma turite atsižvelgti į Europos parlamento pageidavimus. Europos parlamentas nebus pasirengęs netgi su įrėmus jam e, ginklą į kaktą nusileisti e, dėl sąjungos politikos, jeigu nebus numatytos atitinkamos privalomos priemonės e, susijusios su daugiametė finansinė programa dėl minėtų politikos sričių. Ačiū už jūsų tokį ryštingą angažuotą pasisakymą, kad frakcijos vardu dabar lietai ištarsiu jūsų pavardę, kad jos neiškreipičiau, kaip šiandien ryte padariau. Anželika Modžianovska. Ačiū, ponė pirmininkė, puikiai ištarėte, ponas ministrė. Noriu palankiai vertinti jūs pristatytus keturis prioritetus. Tačiau teisės aktų rinkinio parengimas yra labai svarbus, būsime daugiametį finansinį programai egzistuoja tam tikrų nuogastavimų, kad naujasis e, sąžiningos per, pertvarkos fondo reglamentas gali sustabdyti e, <clears throat> projektų trankos ir e, gyvendinimo procesą, nekomentuoju apie plėtros ir socialinį, regionų plėtros ir socialinį, socialinį fondą. Ir dėl to taršos mažinimas gali nukentėti valstybės narėse. Taigi, kaip Kroatija ketina įveikti atsilikimą darybose? Kitas klausimas susijęs su vadovų tarybos gruodžio mėnesį priimtų sprendimu ir išvadomis, kuriuose uh, pripažįstama, kad valstybių narių išeitinės pozicijos yra skirtingos ir kad jos turi teisę pasirinkti savarankiškai atitinkamas technologijas ir energetinį derinį. Kaip ketinate laikytis šių vadovų tarybos išvadų? Taip pat kalbėjote apie vienodas konkurencingumo, konkurencinės sąlygas. Ar e, pirmininkaujantis šalis vadovaudamasi komisijos atitinkamų pasiūlymų galėtų padvigubinti finansavimo apimtis silpnai išsivyščiusiems regionams, taip pat kalbant apie žemės ūkį ir kaimo plėtrą, ar per savo pirmininkavimą Kroatija ketina imtis klausimą susijusiu su tiesioginiu išmokų suvienodinimu žemės ūkio politikos rytyje. Ačiū. Labai ačiū, Rovėna Plium. Ačiū pirmininkė, sveiki atvykę ministrai mūsų komitetą. Ačiū už pristatymą. Pirmininkam programos linkiu jūsų pirmininkavimo visokiojo pasiekmės. Žinau, kad jums atiteks labai svarbus vaidmuo, nulemšantis Europos ateitį, todėl kad jums reikės uh, svarstyti klausimus susijusius su anglos politika būsima daugiametė finansinė programa ir kadangi aš anksčiau buvau e, už regionų plėtrą ir Europinė parama atsakinga ministrė šios sritis yra be nesvarbiausios ES ateičiai. Šiuo metu sanglaudos politika mums reikalinga labiau nei bet kada, nes jai tenka esminis vaidmuo ne tik siekiant įgyveninti žaliojo kurso e, iniciatyvas, tačiau taip pat ir siekiant atremti kitus iššūkius, su kuriais ES susiduria. Komet aš vadovavau bendrųjų reikalų tarybai ir pradėjau pirm, e, pirmasis darybas su Europos parlamentu, pirmkant Rumunijai, tai prisimenu, kaip e, buvo pakankamai kaip sudėtinga buvo dėrėtis, e, kokia dėlsa buvo, ypač patvirtinant programas. E, ar jūs e, svarstote pernamo laikotarpio priemonės 21 metams ir kaip jūsų vertinimu tas pernamo laikotarpio priemonės reikėtų įgyvendinti? Labai ačiū. Tomislav Sokol. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas ministrė, džiaugiuosi galėdamas Jūs pasveikinti Europos parlamente, atstovaujant e, pirmininkančiai Kroatijai ir Kroatijos vyriausybei, vyriausybei šalies e, neseniai įstojusius į Europos Sąjungą. Džiaugiuosi, kad praėjus šešiems su pusę metų nors tai Europos Sąjunga, Kroatija turi galimybę jau pirmininkauti. Europos Sąjungos taryba visiškai pritarė jūsų minėtiems prioritetams, daugiametiai finansiniai programai, manau, reikia skirti daugiausiai dėmesio, taip pat džiaugiuosi išgirdęs jūsų aiškias pozicijas dėl sanglaudos politikos, kurią šiuo metu mm, labiausiai aptariami ir aš tikiuosi, kad Kroatija sugebės pasiūlyti tinkamiausius sprendimus. E, kylantiems klausimams šiame komitete mes varstame įvairius samos politikos aspektus. Vienas iš jų yra įgyvendimas daugelį valstybių narių. E, įgyvendinant sąjungos politiką kildavo tam tikrų e, sunkumų, dėl to pritrūkdavo arba laiko, arba išteklius skirtus sąjungos politikai, kadangi esate atsakingas už regionų plėtrą ir socialinio fondo lėšų panaudojimą, turbūt e, daugiausiai tai turite informacijos apie sąjungos politikos įgyvendinimą. Galbūt galėtumėte su mumis pasidalinti mintimis apie tai, kokiu veiksmu ėmėsi Kroatijos vyriausybė, kad būtų tinkamiausiai savinamas es lėšos Kroatijoje ir Kaip jūsų nuomonė reikėtų elgtis ateityje, kad e, tų lėšų įsavinimas veiktų dar sklandžiau per pastarosius trejus metus, manau, kad Kroatijos patirtis galėtų būti vertinamas šioje srityje kaip pakankamai sėkminga ir būtų galima ES lygmenių netgi perimti tą e, patirtį, siekiant e, tinkamiau įsisavinti Europos, europinę paramą ir pasiekti, kad sanglaudos politika taptų labai aiškia europinio solidarumo išraiška. Ačiū dabar žodis suteikiamas panai Piekarinin. Ačiū. Pane ministrė, suprantu, kad jūs esate sukaupęs labai rimtos patirties, turint omenyje visą atsakomybės rytis tarybai, linkiu jums e, sukariopos ir sėkmės. Tikiuosi, kad pasieksite per savo pirmininkavimą gerų rezultatų. Noriu užduoti vieną klausimą. Žvelgiant šiek tiek atgal ir vertinant tai, kas ES vyko per pastarį dešimtmetį, sanglaudos politikos srityje, nes e, pagrindinis sanglaudos politikos tikslas yra mažinti e, skirtumus tarp valstybių narių. Tai viena iš pagrindinių idėjų ir minčių, e, kalbant apie E, bendro vidaus produkto dalį vienam gyventojui atskiriuose šalise ir atskiriuose regionuose. Aš noriu pasakyti, kad tie skirtumai per pastarąjį dešimtmetį tarp valstybių narių sumažėjo ir pirmiausiai skirtumai tarp stambiųjų miestų ir regionų. Ir e, tose šalise, kuriuose saugos politikos parama yra teikiama, tačiau kuomet kalbame apie regionus e, e, išsidėšiusius aplink stambiuosius miestus, ten situacija vystėsi ne taip e, palankiai, kaip galėjo. Dabar noriu paklausti. Kokias procedūras būtų galima pasitelkti, kad e, tie skirtumai dar labiau sumažėtų ne tik tarp stambiųjų miestų, tačiau ir tarp atskirų regionų, kaimo vietovių, mažesnių regionų. Nes e, šioje srityje sąjungos politika nebuvo tokia sėkminga, kaip galėjo būti. Taigi, kokią ir galėtumėte pakomentuoti tą situaciją? Alvaro Maro. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministras, sveiki atvykę. Noriu palinkėti visokiojopos sėkmės jūsų pirmininkavimui ES taryboje. Aš tačiai klausiausi jūsų pirmininkavimo prioritėtų pristatymą visiškai pritariu jūsų mintims dėl e, saugančios, e, vieningos, e, įtakingos ir jungiančios Europos. Šiandien ryte dalyvavome įdomioje diskusijoje su komisijos nare ir pasakiau tą komisijos narį ir jau ne pirmą mėnesį tą nuolat kartoju tą mintį, apie tai, kad e, iš komisijos pusės e, girdime daug žodžių išreiškiančių paramą parlamentų sąjungos politikui. Tačiau e, niekas nekalba apie papildomą finansavimą. Tai yra vienas iš rimčiausių iššūkių, su kuriuo šiuo metu susidurime Europoje. Manau, kad uh, Mes tik klaidiname vieni kitus tais gražiais žodžiais. Tikiu, kad Kroatija, siekdami gyvendinti tiek jūsų, tiek jūsų šalies premjero pristatys prioritetus bus suinteresuota sąjungos politika, nes jūs taip pat gaunate sąjungos politikos paramos nemažą dalį. Taigi, Nereikia klaidinti žmonių, nes mes judame su naujais iššūkiais ir su naujomis politikos rytimis, tai tam, kad galėtume su kažką nuveikti, mums reikia papildomų finansavimo. Todėl mes uh, Susteldami ties naujomis politikos sritimis mes negalime pamiršti tradicinių e, sričių, kurios taip pat yra svarbios. Ir tokios garbingesnės, žiningesnės Europos e, mums taip pat reikia, jūs apie ją kalbėjote, o tai reiškia, kad e, reikia atsižvelgti į visus regionus, padėti visose regionuose vertinti, nepriklausomai nuo jų įsivystimo lygio, tačiau nesugebėsime to pasiekti, jeigu sumažinsime sangus politikos finansavimą. Todėl raginu jūs taryboje ginti mūsų poziciją siekiant nebūtų sumažintas struktūrinių fondų finansavimas, siekiant pabrėžti, kokia svarbi yra sąjungos politika, priešingą atveju mes čia mojuosime politiniais e, transparantais ir e, vėliavomis, e, kalbėdami apie naujas politikos rytis, tačiau negalime jų finansuoti tradicinių sričių sąskaita. Nu. Ponas Alfonsi, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju gerbiamas ministrė, žinoma, linkiu daug sėkmės Kroatijai, kuri perima pirmininkavimą ES tokiu esminiu svarbiu momentu Tikrai daug darbų laukia per šios šešis mėnesius, esminės svarbos darbų, tiek įvairioms programoms, tiek e, įvairioms ES politikos rytims. Čia ir kova su klimato kaita yra be, be abejo didžiulis iššūkis ir yra kitų didelių iššūkių ir visą tai dabar tenka jūsų atsakomybei. Todėl tikrai labai svarbu šiuo metu tinkamai gyveninti ES politiką. Na, todėl norėčiau taip pat e, užduoti vieną klausimą, kuris man labai svarbus. Aš pats esu iš Korsikos. Taigi man labai rūpi salų problematika. Tikrai reikia kelti salas kaip prioritetą, jų plėtrą kelti kaip prioritetą. Nes matome, kad salos dažnai atsilieka, būna pamirštamos. Tik, tai tikrai nėra tik subjektivus vertinimas, tai yra objektivus faktas. Iki šiol trūksta infrastruktūros, jungčių salose. Taip pat esu bendravęs su jūsų kolega, ponu Pičiulą. Mes e, esame bendravę kaip tik įvairiais formatais, kur tos klausimus kėlėme. Taigi, berots ketinate per šį semestrą renkti konferenciją dėl salų. Ir galbūt, tiksliau, mes ketiname rengti konferenciją dėl salų ir tuomet kilo man klausimas, galbūt Kroatija galėtų prisijungti prie to, kaip ir man, kad valstybė įnešti daugiau objektyvios informacijos, tuo pačiu geriau suprasti mūsų lūkesčius, mūsų lūkesčius ir mūsų nuogastavimus dėl tų problemų, kurios yra snaglos politikoje Europoje. Dėkoju. Dėkoju, Fransuo. Taip, buvo daug labai pasisakymų. Ir e, vis tik panašu, kad e, visų pasisikiusiųjų tikslai yra tie patys. Mes e, žinome, kad Kroatija yra šalis, kuri labai vertina sanglaudos politika, kuri šito gauna naudos. Taigi mes nelaukime, kad Kroatija būtų neutralia valstybė. Mes tikime, kad Kroatija taryboje labai aktyviai pasakys už sanglaudos politiką. Jau vyko daug įvairių tarp institucinių susitikimų. Ir džiaugiuosi, kad Kroatija rimtai žiūri į tuos sutikimus, rimtai svarsto klausimus. Vis dar lieka daug neišspręstų klausimų, taip pat ir reglamentas. Nors mes jau esame parodę nusteikimą ir mūsų gerą valdį judėti pirmin. Kas vis tik yra esminės svarbos? Manau, kad Europos parlamento ir pirmininkas Kroatijos bendra konstruktyvi valia gali padėti sukurti tokias sąlygas, kurios mums padėtų išeiti iš šios sunkios situacijos, kalbant apie bendrų nuostų reglamentą. Taip pat tarybos pirmininkas Mišelis e, šiandieną taip pat pasisakė, kad ketina prisimti atsakomybę už dėrybas dėl bendrų nuostų reglamento Tačiau, žinoma, tai nemenkina Kroatijos vaidmens ir mes tikrai tikimės, kad Kroatija neliks abejinga. Tikimės, kad prinkoti valstybė kaip įmanoma aktyviau dalyvaus diskusijose, darybose, kad būtų galima grįžti kaip manoma greičiau prie tinkamos pažangos dinamikos, kad būtų galima tinkamai numatyti ateities programas ir skirti pakankamai lėšų, tai yra tinkamą biudžetą numatyti ir geresnės taisyklės. Taigi dabar žodis ponui ministrui, kad atsakytų visus klausimus ir komentarus, kurie buvo išsakyti. Prašau. Thank you, Chairman. Thank you to... Dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems parlamento nariams, visiems pranešėjams taip pat už klausimus. Pirmiausia, norėčiau keletą bendrų pastabų išsakyti dėl daugiametės finansų programos. Pirmiausia, mes suprantame, kad gruodžio mėnesį Suomija pristatė dėrybinę dėžutę Negotiation Box, tačiau taip pat ir tarybos išvadose gruodžio mėnesį taryba paprašė pirmininko dėrybas tęsti toliau, kad būtų galima pasiekti sustarimo. Taip pat žinoma, kad pirmininkas Šalis Mišelis yra pradėjęs dvišalius sustikimus. E, Kroatijos delegacija šį rytą kaip tik dalyvavo tokiuose sustikimuose. Taigi žinome, kad vyksta dabar dvišalių sustikimų, dvišalių pokalbio etapas. Tačiau pasakyti, kad e, mes tikrai esame ambicingi, tą nušit kaip paminėti visiems parlamento nariams, kurie kalbėjo apie tvarkaraštį, Krell ir kiti minėjo tvarkaraštį. Mes tikrai esame ambicingi, Tačiau vis tik yra gruodžio mėnesį priimtas tarybos sprendimas. Tad e, dabar jau Šarliu Mišelio pirmininko rankose yra tolesnis e, dėrybinės dėžutės klausimas pagal tą sprendimą ir yra prasidėjo dvišaliai susitikimai. Mūsų e, ministras pirmininkas Plenkovič taip pat uh, bendrauk su kitomis valstybėmis taryboje. Ir e, noriu pasakyti, aš kaip pirmininkas valstybės atstovas galiu tik pasakyti, kad pirmininkas valstybė vis dėsias pastangas įgyvendinama savo prioritetus. Kaip jūs jau pats pastebėjote, Kroatijos pozicija taip pat yra žinoma. E, tikrai mes esame sąglaudos politikos draugai ir darysime viską, ką galime, kad procesus paspartintume. Tačiau čia mums taip pat reikia ir Europos parlamento paramos. Būtent todėl, kaip jau esu prašęs anksčiau, kviečiame dalyvauti parlamento narius kovo pabaigoje į Zagrebą, į Saglų politikos e, forumą ir taip pat kviečiame dalyvauti įvairiais kitais formatais. Toliau, parlamento narys Bižų kėlė klausimus. Na, galima numatyti supaprastinimų daugiametį finansų programoje, sektorinėse reglamentuose ir taip pat galima daryti pažangos lygiai grečiai su tuo, kas vyksta taryboje dėl daugiametės finansų programos. Ponas Ninas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad tarybos nariai prašo lyderystės daugiau. Mes žinome, kaip ir kad valstybė ketiname to imtis ir darysime, ką galime, kad procedūras paspartintume. Tačiau daugiametės finansinės programos klausimais iniciatyvos teisė šiuo metu yra Šaliu Mišelio rankose. Toliau Danato ir kiti kėlė klausimų dėl salų. Na, Kroatijoje yra labai daug salų, 58 gyvenamos salos, dar šimtai mažesnių salų. Ir taryboje dirbame, kad ES visi pasiūlymai dėl sąjungos ir bendrabiavimo atspindėtų salų ypatingą situaciją. Bus e, daroma pastangų, kad nebūtų niekaip nuskriaustos salos, nebūtų jokių nesažininkų sprendimų priimta. Taip pat Kroatija turi savo nacionalinę teritorinę salų strategiją, turime taip pat išmanių smart salų iniciatyvą. Taip pat yra gerų pavyzdžių iš Italijos salų, taip pat iš Korsikos yra gerų pavyzdžių. Aš taip pat lankiausi Jungtinių Kristijos e, salose, Falklandų salose ir e, matau, manau, kad e, turint galvoje ir Brexitą, kad turėti galvoje, kad štai tos salos, kurios priklauso Junktiniai karalystėje, yra gavusios investicijų iš lab... investicijų labai gerai pasiteisino iš Europos Sąjungos. Ir dėl to tose salose buvo labai daug balsuojančių už likimą Europos Sąjungoje. Į kągi buvo investuojama? Į atsinaujančios energetikos plėtrą salose. Buvo įsteigtas taip pat ES jūrų centras, taip pat buvo skatinamas elektromobilių naudojimas saloje, taip pat papilmus iniciatyvos dėl akumuliatorių ir taip pat e, buvo iniciatyvos dėl keltų, kurie būtų varomi atsinaujančią energetiką. Taip pat buvo investuojama į geresnę E, į geresnės e, sąsajas. Be abejo, jūs minėjote taip pat ir konferenciją dėl salų klausimų. Žinoma, mes kaip Kroatija, kaip Kroatija valstybė tikrai galime paremti tokią konferenciją, prisidėti, nes Kroatijai labai svarbu yra salų klausimas taip pat. Toliau, ponia Plomb kalbėjo apie Europos ateitį ir taip pat apie galimą vėlavimą kaip jau sakiau anksčiau, darysime, ką galime, kad darbai vyktų kuo greičiau. Taip pat ir e, sieksime, kad konsultacijos parlamentu vyktų kuo greičiau. Tikimės, kad lėšos bus, bus galima lėšas panaudoti laiku. Toliau dėl Europos ateities, Future of Europe. Be abejo, tai labai svarbus dalykas labai svarbios konsultacijos su ES piliečiais. Reikia traukti visas suinteresuotas šalis - tarybą, Europos parlamentą ir komisiją. Visi turi būti tinkamai atstovaujami. Ir turime grįžti su svarbiausiais klausimais pas piliečius, su jais pasitarti. Taip pat reikia galvoti, kaip geriau kovoti su prieš Europą nusiteikusiais elementais, populistais, kurie siekia destabilizuoti Europos Sąjungą. Toliau Tomislav Sokol išsakė pastabų dėl įgyvendinimo ir Kroatijoje įgyvendinimo, kokios, kokia yra patirtis Kroatijoje bei ką mes galime pasiūlyti iš savo patirties. Norėčiau pasakyti, kad Tai buvo pirmas mūsų finansinis vokas ir e, vyriausybė pradėjo nuo 9 procentų panaudojimo, dabar viskas jau yra pasiekę 63 procentus. 3,3 milijardo eurų. Tai apie trečdalis jau yra išmokėta. Ir mes manome, kad visas vokas bus panaudotas iki 100 procentų turėsime jau starčių iki šių metų galo. Toliau, kokiu yra naujų idėjų siekiant, siekiant supaprastinti situaciją ir ap, apjungti Ligonės plėtros fondą ir Seklos fondą. Ir manau, kad reikia dėti daugiau pastangų, kad jos susijėtume. Aš pats kaip ministras tokios patirties, nes pagal vieną fondą yra statoma infrastruktūra, o pagal kitą fondą, tarkim, yra remiamas programos ir darbinami žmonės. Taigi, aš turiu pavyzdžių, mes turėjome programą Kroatijoje, kuomet e, buvo skiriami 200 tūkstančių, pavyzdžiui, eurų paremti 6 tūkstančių moterų darbo vietas kaimo vietovėse moteriams ir taip pat buvo skiriamo, skiriamos lėšos e, pastatyti specialius centrus, kurie taip pat paremtų įvairias marginalizuojamas grupės kaimo vietovėse. Taigi, manau, galima pasiremti tuo, tą patirtimį ateityje. Toliau, ponas Pekarinen ir skirtumą tarp regionų. Taip matome tai ir Kroatijoje. Slavonija, Barnija ir Srem. Bei dar, ketur, dar penkios rytinės valdybės. Matome, kad jų raida siekia 32-35 procentus ES vidurkio. Ir tai galima palyginti su didžiais miestais. Pavyzdžiui, Zagrebas 108 procentai ES vidurkio. Taigi matome didžiulių problemų jau pačios šalies, Kroatijos viduje. Ir vyriausybė pareigė programą Slavonijos regionui. Investavome tą regioną per 2 milijardus eurų skiriame šiam regionui. Ypač daug dėmesio skiriame į tas vietas, į atskiras salas, salas taip pat Slavonijos regionus, taip pat pakrantę, tačiau Damatskas e, Zagoro regionui daugiau dėmesio skiriame. Reikia būtent tokiems regionams skirti daugiausia dėmesio, nes kaip tik iš tų regionų vyks, iškeliauja daugiausia žmonių, jie iš, emigruoja. Ir taip pat komisija yra pagirusi mūsų šį projektą. Taigi turime gerų pavyzdžių, kaip galima dirbti, kaip galima daryti pažangą, mes turime tikrai geros praktikos pavyzdžių. Mes to pasiremsime toliau plėtodami darbus pagal šį voką. Toliau panas Maras. Kalbėjo apie tai, kad paremė mūsų pasiūlytų ramščių mintį, solidarumo klausimą paremė, kad reikia lyderystės taip pat. Ir taip pat kelia klausimą, kaip rasti daugiau investicijų, kur, iš kur galima pritraukti daugiau investicijų. Mes Kroatijoje siekiame didinti regioninį bedarbiavimo elementą, kad būtų galima padėti vykti regioninius skirtumus. Turbūt baigiant diskusiją apie šios klausimus. Norėčiau pasakyti vis tik, kad e, kalbant apie kitą dėrybinę dėžutę ir taip pat daugmet finansinės programos tolesnius etapus, vis tik čia iniciatyva tenka tarybos pirmininkui Charles Michel. Ir Kroatija kelia ambicingus tikslus, mes siekiame, kad būtų galima padaryti kuo daugiau pažangos anglos politikos rytyje, tai yra trešdalis daugiau metų finansinės programos paketo. Ir mes tikimės Europos parlamento partnerystės ir pagalbos, kad tai galėtume padaryti. Dėkuoju. Cher Marko Pavič. Dėkuoju, ponai Marko Pavič. Pone Marko Pavič, ponė ministrė. Be abejo, regi komitetas jis tikrai parems, tikrai parems Europos parlamentas. Ir dėl sanglos politikos klausimų ir dėl to, kad būtų galima užtikrinti kuo geresnį biudžetą ES. Ir mes, žinoma, džiaugiamės jūsų iniciatyva, kad būtų surinktas neformalus viršinus tikimas dėl sąjungos politikos. Tikrai puikia naujiena. To nebuvo primakant Suomijai. Tikiuosi, kad e, nuo to prasidės puikus bedrabiavimas tarp mūsų, kad galėsime padaryti daug pažangos Taigi linkiu Jums sėkmės pirmininkaujant ir dar kartą dėkoju už tai, kad atvykote pasidalinti nuomonėmis. Labai ačiū. Bien. <laughs> bien, bien, bien. Je remercie aux uns et aux autres. Aš norėčiau padėkoti visiems ir norėčiau paprašyti visų išeiti iš salės tyliai. Taigi visi, kas nenorite dalyvauti mūsų posėdėje, prašau pasitraukti iš posėdžių salės.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 Très bien. Ils sont partis, mais les meilleurs sont restés. <laughs> Bien, nous avons. Na kągi, mums labai malonu pasveikinti pas mus atvykusi pona Enrico Rossi, kuris, kaip jums yra žinoma, Toskanos regiono vadovas, nepaprastai gražus regionas. Ir jis taip pat yra periferinių jūros regiono konferencijos vicepirmininkas atsakingas už sanglaudą. Periferinių jūros regionų konferencija yra labai svarbi mūsų komiteto partnerė. Kartu mes e, skatiname geriau gyventinti sanglaudos politiką, kartu ją giname. Ir kartu su periferinių jūros regionų konferencija mes bendradarbiaujame nuo pats anglodos politikos e, pradžios. Ši konferencija buvo sukurta anksčiau nei Europos parlamentas. Ji buvo sukurta 69 metais ir tai parodo, kad ši konferencija turi labai daug žinių, kurios labai svarbios mūsų komitetui ir mes stebime jūsų darbą. Periferinių jūros regionų konferencija yra periferinių jūros regionų konferencija. Ir jūros regionai gali suvaidinti nepaprastai svarbu vaidmenį ir tas vaidmuo darosi vis svarbesnis. Uh, kai mes galvome apie ES užsibrieštų tikslų įgyvendinimą. Ir jūros regionai yra nutolę dažnai nuo kitų regionų ir tai yra regionai, kurie turi labai ilgą pakrantę, turi nauj, daug salų savo teritorijoje ir susiduria su klimato atšilimo problemomis. Uh, Ir taip pat turi, galime kalbėti ir apie naujas investicijas į mėlyną ekonomiką. Taigi daugybė klausimų apima šį konferenciją. Ir salos turi daug privalumų, bet kartu jis susiduria ir su įvairiais sunkumais, kurios yra susijusios su jų geografinė padėtimi, su tuo, kad kartais e, sunku periferiniams regionams dėkti e, skaitmeninimą. Die, Komisijos narė ponė Ferrara e, buvo atvykusi šį rytą pas mus. Šiandien jį lankėsi mūsų posėdė ir per savo klausimus jis sakė, kad ji norėtų, kad regioninė politika ES būtų to, pritaikyta prie atskirų regionų poreikių. Ar tai būtų periferiniai regionai, ar tai būtų da, a, atokiausi regionai. Ir mūsų regionės plėtros komitetas palaiko tokią poziciją. Jums reišinama, kad periferinio jūros regiono konferencijoje veikia šešios geografinės komisijos, tai yra Atlanto vandenino, Baltijos jūros, Šiaurės jūros, Viduržymio jūros, Balkanų ir Šiaurės jūros ir salų komis, komitetai. Taigi, dabar mes suteiksime jums žodį ir jūs galėsite mums pristatyti savo poziciją dėl regionės politikos iššūkių. Ir prie jūsų taip pat prisijungė šiandien ir periferinių ir regionų konferencijos generalinė sekretorė Eleni Marianu. O dabar, ponia. Po, Pirmininkė, prašau, sutikiu Jums žodį. Labadiena ir visiems ir norėčiau padėkoti parlamento regionės plėtros komiteto vadovui už tai, kad jis pakvietė periferinių jūros regionų konferencijos vicepirmininką dalyvauti jūsų renginyje. Mūsų organizacija buvo sukurta 73 metais, ji vienyje 150 regionų iš 25 valstybių narių. Ir mūsų tikslas yra sustiprinti regionų balsą, skatinant regioninę sąglaudą, įgyvendinant ES politiką. Europos vadovų tarybos posėdis vyks netrukus ir jame bus kalbama apie daugiametę finansinę programą. Ir da, uh, Mūsų konferencija yra susirūpinusi dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, mes žinome, kad siūlomas mažinti sąnglaudos politikos finansavimą, o tą matome iš komisijos pateikto pasiūlymo. Ir iš Suomijos pateikto pasiūlymo. Taigi bus sumažintas finansavimas skirtas daugybė valstybių narių. Tas finansavimas bus mažesnis nei tas, kurį jie gavo iki šiol. Ir tik dvi valstybės, Graikija ir Italija, yra tos šalis, kurios gaus didesnį finansavimą. Bet ko gero taip yra dėl to, kad jos labai nukentėjo nuo krizės. Ir dėl krizės kai kurie šių šalių regionai, regionų bendrasis vidaus produktas labai susitraukė. Ir mes norėtume, kad mūsų bendra daugiametė finansinė programa būtų kitokia, nors dabar nežinome, ar galime to tikėtis. Mes turime labai ambicingų tikslų sąjungos politikos srityje. Ir ta, galime kalbėti ir apie Europos žalį kursą. Sąjungos politika yra pagrindinė investicinė priemonė kuri turėtų padėti mums gyvendinti žaliojo kurso tikslus. Ir mes manome, kad sąjungos politikos negalima skirti nuo žaliojo kurso ir finansavimo mažinimas prieštarautų visiems mūsų tikslams deklaruotiems da, da, kovos su šilumito šilimo srityje. Ir mums reikėtų, kad būtų susitarta dėl daugiametės finansinės programos kuo skubiau. Bet kuriuo atveju net jei ir bu, pavyks susitarti taryboje, po to pavyks taryboje susitarti su Europos parlamentu, nedelsiant vis tiek mes susidursime su rizika, kad naujoji programa kuri turėtų pradėti būti gyvendinama 21 metų sausio 1 dieną, vis tiek bus gyvendinama pavėluotai. Ir tai reiškia, kad mes tam tikrą laiką negalėsime naudotis finansavimu, kuris yra e, labai e, svarbus tam tikriems regionams, įvariems ekonominiams e, ir socialiniams subjektams, nesvarbu, ar tai būtų privatus ar viešasis sektorius. Žinome, kad struktūriniai new fondų finansavimas uh, sudaro didelę investicijų dalį tam tikrose regionuose. Ir žinome, kad vėlavimas gali būti labai pavojingas. Ir finansavimo mažinimas taip pat gali būti pavojingas. Ir tikimės, kad Europos parlamentas mūsų parems. Galima būtų uh, E, siekti užtikrinti, kad, vis, kad programos būtų gyvendinamas nuo pirmos naujo programavimo laikotarpio dienos. Galima gal numatyti kokias nors programas, e, pagalbos programas, kurios galėtų būti panaudotos krizės atveju. Mums reikia surasti būdą kažkaip pagreitinti visus darbus. Ir sanglaudos politika turi būti siejama su mūsų paslaugų, pastangomis mažinti klimato atšilimą. Mūsų konferencija džiaugiasi kad naujas teisingos pertvarkos fondas turės taip pat matmenį lygmenį skirtą regionams. Ir tas regionas bus bendrai valdomas ir tai yra gerai. Ir labai svarbu yra tinkamai šią priemonę pasinaudoti, užtikrinant, kad rengiant programas dalyvautų ir patys regionai. Ir kad lėšos būtų naudojamos taip pat e, bendradarbiaujant su regionų valdžia. Tik tai taip jos bus veiks, e, tos investicijos bus veiksmingos. Ir e, nacionalinės vyriausybės turėtų turėti, turėti galimybę nuspręsti, kokioms rytims reikia skirti to fondo lėšas ir reikia užtikrinti, kad tam tikri regionai nebūtų, nenukentėtų nuo tokių sprendimų. Ir manau, Europos parlamentas galėtų patobulinti kai kurias pasiūlymų nuostatas. Taip pat reikėtų ieškoti naujų lėšų. Ar galima būtų surasti iš šių lėšų? 7,5 milijardų eurų skirti tam fondui yra iš tikrųjų lėšos paimtos iš biudžeto, o tai reiškia, kad lėšos bus paimtos iš sanglaudos politikos finansavimo. Mums reikia ambicingo biudžeto. Ir kai kuriamas naujas fondas, negalima da, tuo pasinaudoti tam, kad būtų mažinamas sanglaudos politikos finansavimas pagal daugia metį finansinę programą. Mes nekalbame apie politikos tikslus, kurie tarpusavį konkuruotų. Reikia suprasti, kad sanglaudos politika. Socialinės plėtros fondas turėtų da, padėti mums pertvarkyti mūsų da, ūkį e, turėtų remti e, pertvarkos, e, progr e, pertvarkos skirtas programas. Esame dėkingi Europos parlamentui už tai, kad jūs taip pat padarėte nemenką spaudimą dėl makroekonominių sąlygų. Ir, bet mes neturi, neturėtume nus, sustoti dabar. Kodėl tam tikri regionai turėtų mokėti už nacionalinių vyriausybių pasirinkimus? Uh, nes taip nukentėjęs naudos gavėjai, o jie da, niekaip neprisidėjo prie nacionalinio biudžeto gyvendinimo ir prie biudžetinės drausmės užtikrinimo. Mes manome, kad mums reikia sustiprinti sanglaudos politiką, nes ji yra pagrindinė, pagrindinė pertvarkytos ekonominės valdysenos dalis ir bendra finansavimo rodikliai turėtų būti e, pakoreguoti ir taip pat reikia užtikrinti, kad e, stabilumo ir augimo paktas būtų lankstesnis, tam, kad valstybės narės galėtų daugiau investicijų skirti labai svarbiems sektoriams. Esu Toskanos regiono vadovas ir todėl turiu paminėti, kad labai svarbu atsižvelgti regionų ypatumus. Ir čia sanglaudos politika taip pat vaidina labai svarbų vaidmenį ypač kai kalbame apie salas, apie kalnų regionus, apie ta, tos regionus, kuriuose labai mažai gyventojų ir ta, ta, apie tuos regionus, iš kurių žmonės išsikrausto masiškai. Yra regionų, kurie turi ir demografinių problemų, tai yra, da, da, yra sunkiai pasiekiami Be to, nepamirškime, kad labai dažnai tuose regionuose menkai investuojama. Ponas Berselino savo pranešime e, kalbėjo apie tai, kad po 2020 metų reikėtų skirti ypatingą dėmesį šiems regionams. Ir aš norėčiau, kad e, jūs pritartumėte jo poziciją ir norėčiau paprašyti jūsų ir toliau e, remti šiuos regionus. Nes mes visi kartu dabar kovojame už tai, kad būtų kuriama visiems palanki ir naudinga Europos Sąjunga. Dėkuoju. Ačiū, pana pirmininkė, minėjote įvairius klausimus, makroekonominių sąlygų klausimą, be kita ko. Ir čia Europos parlamento pozicija nėra nei dogmatiška, nei ideologinė. Europos parlamentas siekia e, teisingo požiūrio, nes mes išklausėme tiek regionų atstovų, tiek jų vadovų, kurie kalba apie tą neteisybę, kurią patiria regionai, dėl to, kad valstybės narės nesilaiko biudžeto drausmės. Žinoma, diskusija apie biudžeto drausmę jau yra visai kita tema, tačiau būkite tikras, kad e, tiek parlamentas, tiek mūsų komitetas e, ketina teikti tinkamus pasiūlymus e, ir mes balsavome per plenarinį posėdį ir atmetėme makroekonominės sąlygas ir e, toliau laikysimės griežtos pozicijos tam, kad tos sąlygos nebūtų naujai įtrauktos į reglamento tekstą. Dabar pradėsime diskusijas. Dar e, periferinių jūros regionų konferencijos generalinė sekretorė, ponė Marijanu, galėtų papildyti Šakytas mintis, aš norėjau tik tai pagirti parlamentą ne tik už jo poziciją dėl makroekonominių sąlygų, kurios nieko bendro neturi su sanglaudos politika, tačiau taip pat ir dėl daugelio kitų svarbių dalykų. Labai e, e, svarbu yra pabrėžti, ką jūs pasiekėte darybų metu. Mes e, <clears throat> laikomės partnerystės principo, juo vadovaujamės ir staiga taryba nusprendė, kad tas principas nebus privalomas ir jis priklausys nuo to, ar valstybė narė įtrauks regionus įvykstančius procesus ar ne. Taigi mes norime štikrinti, kad piliečiai suvoktų, kaip veikia, kaip yra gyvendinamas ES politikos, todėl labai svarbu įtraukti sanglaudos politikos vykdymą regionus, kuo ankstesnėme diskusijų etape. O tai, kad darybų pabaigoje jūs e, užtikrinote, jog partnerystės principas e, taptų privalomu, yra didžiulis pas, pasiekimas, šitą labai svarbu paminėti. Dar vienas elementas, kurį norėjau pabrėžti, yra susijęs su Interreg, tai yra teritoriniu bendradarbiavimu. Daug žmonių parlamento narių dalyvavo diskusijose su komisijos atstovais ir išreikšdami uh, ir paramą Interreg ir Interreg sujungia žmonės ir tikiuosi Nokijos atstovai neužpiksint mane, nes už tai, kad aš jų šūkį naudoju. Ir manau, kad Interreg svarba taps dar didesnė po Brexito. Vienas iš dalykų, kuriam pritarė parlamentas, buvo jūros regionų bendradarbiavimas e, ir staiga jo neliko. Kuomet diskutavome su parlamento atstovais, ponas Arimon nusprendė, kad taip elgtis nebūtų tinkamiausia, buvo atitinkamos nuostatos peržiūrėtos. Todėl mums dabar labai svarbu identifikuoti uh, tuos elementus, e, e, tuos aspektus, kurie netinkamai veikia e, regionų politikos srityje ir mes tą padarėme, teikdami savo pasiūlymus dėl interego. Pirmininkant Suomijai, toliau tęsime pradėtus darbus. Dar vienas dalykas, dėl kurio deramasi. Ir E, svarbus jūsų komitetui patvirtinusiam savo, savo poziciją, tai yra tam tikra tematinė koncentracija atskiriuose regionuose, nes e, pasiūlymas, e, pasiūlyme yra numatoma tam tikra koncentracija nacionalinių, o ne regionų lygmenių. Čia mes pamirštame saugos politikos esmę. To reikia nepamiršti busimuose darybose, todėl noriu atkreipti dėmesį jūsų iš šį aspektą. Dar vienas dalykas, kuris buvo paminėtas ne kartą diskutuojant ir su komisijos atstovais, tai yra salų situacija. Ir mes jau dabar rengdamėsi neformaliam tarybos posėdėje kartu su Kroatijos atstovais ieškome būdų, kaip įtraukti į diskusijas salų problemas. François Alfonsi pasiūlė steigti atitinkamą Searika darbo grupę, kuriai mes patys vadovaujame, ją <clears throat> administruojame jau keturias kadencijas siekdami parodyti, kad e, salose yra tiek iššūkių, tiek ir galimybių, tačiau reikia imtis e, aktyvių veiksmų, siekiant juos spręsti ir galimybėmis pasinaudoti. Tai yra specifinės teritorijos minimos sutartyje. Ir e, teritorinė sągauda e, yra ne tik mūsų konferencijos siekis e, būtina spręsti salų problemas, taip pat vadovaujantis ir starčių nuostatomis yra rengiamas e, specialusis komunikatas dėl e, salų teritorijų, taip pat kaip ir dėl miestų e, vietovių, kaimo vietovių. Salos yra lygiai tokį patį skirtinį statusą turinčios teritorijos. Tai būtina busimuose darybose į jų ypatumus ir problemas taip pat atsižvelgti. Labai ačiū. Pradėkime diskusijos, suteiksiu žodį kolegai Kocolino. Trumpai noriu e, Jums padėkoti, kad atvykote, pasisveikinti, tačiau man atrodo, kad reikėtų kažkaip e, apibendrinti rezultatus, įvertinti juos. Ši tema yra labai svarbi ir svarbu diskutuoti ne tik ES institucijose, nes egzistuoja pernelik didelis atotrukis tarptų iššūkių, su kuriais susidurime ir pasiūlymų, kurias teikia komisija, bei išteklių, kuriais galime naudotis. Aš manau, kad e, iš tikrųjų šiandien taip pasidarė labai aišku, kai bendravome su komisijos nare ir po to su pirmininkaujančios Kroatijos, Kroatijos atstovu. Saklados politika yra nepaprastai svarbi. Ir žinome, kad uh, Ji gali padėti mums kovoti su klimato atšilimu, tačiau jai skiriama labai nedaug lėšų ir mes neturime ginklų. Po dviejų dienų diskusijų mes turėsime parengti naują biudžetą ir naujus reglamentus, o mes te kalbame tik tai apie vieną procentą, apie 1,01 e, procento. Ir reikėtų kalbėti apie, apie naujus gal mokesčius. Žinome, ką Davosi pasakė JAV prezidentas. Ir matome, kad čia susidurime su didelėmis problemomis, kurgi mes rasime lėšų tam, kad galėtume įgyvendinti Europos viešąją politiką, kuri atitiktų šiandienos iššūkius. Mes turime sutelkti visą savo e, energiją, visus savo išteklius. Mums reikia tikros mobilizacijos, kuri neapsiribotų tik tai institucijų darybomis. Reikia, kad e, visi, ir regionai, ir savivaldybės, ir piliečiai, visi įsitrauktų į uh, bendrą diskusiją. Kitaip nieko ne, mums nepavyks padaryti, tik tai gražiai kalbėsime, tačiau po tų gražių žodžių, gražių pareiškimų niekas nebus daroma. Euh, Stefan Bijou. Stefan Bijou. Ačiū pirmininkė. Labadiena mūsų svečiams. Visi pripažįsta jūsų darbo ir aukštai vertina ypatingą svarbą. Aš norėčiau kalbėti apie prasme mūsų veiksmų, prasme mūsų vartojamų žodžių periferinių jūros e, regionų konferencijų. Sutartie dėl ES veikimo yra 349 straipsnis, kuriame atsižvelgiama į uh, uh, atokiausių arba e, ultraperiferinių regionų svarbą. Taigi, manau, kad e, tų iššūkių, su kuriais susidurėme, prigimtis ir kontekstas pabrėžia tą žodžio periferinis svarbą. Manau, kad šiandien kortos yra pastatytas žmonijos ateitis ir mes tikrai negalime taikstytis daugiau su savo kaip periferijos e, statusu mes norime būti centre visų įvykių ir veiksmų, kurių įmamės savo vaikų, savo ir, e, ateities labui. Kalbėdami apie padėtį vandenynuose, mes turėtume iš naujo įvertinti e, tos e, būdus, e, kurias pasirinkime pristatydami tam tikrus dalykus. E, puikiai žinome, kad visi vandenynai tarpusavyje yra susijungia ir egzistuoja bendras vienas vandenynas ir būtent jį turime bendromis pastangomis ir saugoti. Uh, ir e, kartu ir salas, kurios yra tame vandenyne ir kurios labiausiai kenčia nuo klimato kaitos, mm, nes būtent e, tas vandenynas e, yra mūsų plaučiai. Taip pat kaip ir Amazonijos džiunglės, vadinamos žemės e, plaučiais, taip ir vandenynai e, sugeria labai daug e, anglės dioksido, todėl mums reikia kalbėti ne tik apie žalį kursą, bet ir apie mėlynąjį kursą, apie vandenynų politiką. Prezidentas Makronas kalbėdamas prieš kelias savaitės Montpellier buvo teisus, sakydamas, kad e, vandenynai yra bendras žmonijos turtas ir reikia jį saugoti. Ir čia dar kartą noriu pasakyti, kad mums reikia jūsų patirties siekiant e, bendromis pastangomis išsaugoti vandeninus. Dėkoju Jums už tą ištiestą ranką nes sąglaudas reiškia buvimą kartu ir būtent kartu, būtent bendromis pastangomis mes rasime būdų, kaip atremti bendrus iššūkius ir būtent bendromis pastangomis, ir čia aš kalbu optimistiškai, sugebėsime parodyti, kad mūsų salos e, ir jų teritorijos yra tos vietos, kuriuose tos sprendimus galima įgyveninti. Ačiū Stefanai už tavo pasisakymą, kuris mus e, nukreipia tinkamą linkme. Labai svarbu e, kad pradėtų kuo greičiau veikti tą tarp parlamentinė grupė skirta salų reikalams, nes visą tai, ką sakė, yra labai svarbu ir, ir tie Žodžiai yra daug svarbesni už tos techninius argumentus, kuriais mes dažnai pasitelkime. Dabar suteiksiu žodį kolegai Kutaje. Ačiū pirmininkė, ačiū už šį renginį. Labai aukštai vertinu e, jūsų pastangas, siekiant padėti periferiniams regionams. Aš esu iš Godzon salos ir Malta ir Godžio glaudžiai taip pat tarpusio bendarbiauja, kadangi yra tos, tos pačios šalies salos. Neseniai perskaičiau Palerme vykusios uh, periferinių jūros regionų konferencijos baigiamai dokumentas spalio mėnesį, kuriame raginama parengti ES strategiją tam, kad e, būsimos ES politikos atsižvelgtų į teritorinius skirtumus e, ir būtų užtikrintas e, nulinis taršos lygis iki 50 metų, taigi periferiniams regionams tenka labai svarbus vaidmuo šiame procese ir mes turime e, tą vaidmenį vertinti ne tik kaip iššūkį, bet ir kaip galimybę, todėl pritarčiau kolegoms, kurie teikia, kad taip pat ir salos, net ir pačios mažiausios, e, čia gali atlikti labai svarbu vaidmenį gyvenant visus įmanomus scenarius ir aš noriu pabrėžti būtinybę užtikrinti permainas salose. E, pasitelkus sąžiningą e, socialinį požiūrį, taigi kokiamis mintimis su mumis pasidalintumėte apie tai, kaip pagerinti dabartinį valstybės paramos režimą, siekiant e, labiau, veiksmingiau padėti e, mažoms saloms ir salų regionams tam, kad jos greičiau veiktų atsilikimą nuo kitų Europos regionų. Ačiū Izabel Karvelė, ačiū ponė pirmininkė. Noriu pirmiausia padėkoti periferinių jūros regionų konferencijos atstovams, kad atvyko į mūsų komitetą. Ačiū už jūsų siekį užtikrinti geresnę teritorinę sąglaudą, pritraukiant e, daugiau investicijų, stiprinant valdymą, plėtojant partnerystę su vietos e, gyventojais. Tikrai labai aukštai vertiname jūsų darbą. E, Dr. Vasku Kaldaido veiklą taip pat labai aukštai vertiname. 2011 metais e, iš konferencijoje buvo įsteigta tinkama darbo grupė skirta dėryboms dėl sąjungos politikos laikotarpį nuo 14 iki 21 metų. Ta darbo grupė buvo forumas, kuriame vyko diskusijos susijusios su sąjungos politika po 20 metų. Ši darbo grupė ragino užtikrinti dermą finansavimą, skirtą regionams mažinti biurokratinę naštą. Šį pasiūlymą yra pakankamai plačių užmojų ir atsižvelgiant į juos, kaip periferinių regionų konferencijų gali mums padėti pasiekti šių tikslų ir kokia yra jūsų pozicija dėl komisijos siūlomų finansinių asignavinimų mažinimo ir tarybos taip pat. Kaip galite mums padėti tinkamai įtakoti vykstančias diskusijos tam, kad sprendimai priimami labiau atitiktų jūsų organizacijos siekius. Oui, merci, Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu italų kalbą. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Rosai už tai, kad jis pas mus atvyko ir už tai, kad jis papasakojo mums apie šios svarbios asociacijos veiklą. Ji tikrai e, vienė mili, e, milijonus ES piliečių ir aš pritariu ir bendram jūsų pasisakymo tonui ir jo turiniu ir turiu pasakyti, kad kad mes Europos parlamente visi, nepriklausomai nuo mūsų partinės ideologijos, esame susirūpinę dėl to, kad siūloma mažinti finansavimą. Ir nerimavome ir dėl to, kad naujas fondas, kuris yra siūlomas šiuo metu, kurį pasiūlė Daužsula von der Leyen, ir aš kalbu apie Teisingos pertvarkos fondo, norime, kad tai nebūtų fondas kuris būtų do, toks atrodytų gražus, bet nedidelį finansavimą gautų, nes mano šalis, pavyzdžiui, gautų tik tai 364 milijonus iš tų 7,5 milijardų. Ir čia reikėtų paminėti dėrybas dėl daugiametės finansinės programos. Ir jei nebus ta, uh, kalbama apie naują finansavimą, bus labai gaila. Ir ne vien dėl to, kad mažinama sąnaudos politika, bet ir dėl to, kad tas Teisingos pertvarkos fondas paturės nepakankamą finansavimą. ES sutarties 311 straipsnė yra pasakyta, kad ES politika turi būti finansuojama ne tiek iš nacionalinių indėlių, kiek iš ES nuosavų išteklių. Taigi, jei mes norime įgyvendinti žalėjį kursą, jei norime įgyvendinti socialinį ramstį, o tai yra dalykai, kurie labai rūpia mūsų piliečiams, o jau nekalbant apie sanglaudos politiką, kuri yra skirta tam, kad galėtume skatintis e, regionų sanglaudą, turime surasti savyje drąsos perėti prie nuosavų išteklių reformos ir susijęti mūsų politikos tikslus su naujomis pajamomis. Tai gali būti ir uh, e, skaitmeninės mokestis, ir mokesčiai taikomi stambioms uh, tarptautinėms korporacijoms. Visi tie mokesčiai gali būti naudingi tam, kad galėtume finansuoti naujo ekonomikos modelio kūrimą. Taigi kaip galima būtų pasinaudojant tuo teisingos pertvarkos fondu kažkaip surasti naujų papildomų lėšų? Ką Jūs apie tai manote? Dėkoju. Dėkoju. Klausimų iškelta labai daug. Diskusijos labai turtingos. Taigi, daug, daug iš tų iškeltų klausimų yra labai mums svarbus. Mums, kaip teisės kuriejams, mes čia turime vadinti svarbų vaidmenį taip pat vaidiname vaidmenį ir darybose su taryba. Mes turime atsakomybę reikalauti, priimti tinkamus pakeitimus į tekstą, kad būtų užtikrinamas teisingas pertvarkas etapas. Taigi visą tai reikia labai atidžiai aptarti ir tikiuosi, kad po teisėkros procesų mes galėsime tikrai turėti teisingą, teisingos pertvarkos fondą. To, toks yra mūsų tikslas. Taigi, užduota daug klausimų. Dėkoju Eleni Marienu už tai, kad pabrėžė, koks svarbus yra partnerystės principas. Esminis tai dalykas. Ir taryba kaip tik ėmė bejoti šiuo principu darybų pradžioje. Ir tada, kai dar buvo svarstama dalinis metras požiūris, mes vis tik išlaikėme to, tą principą, jį išsaugojame. Tai labai svarbu. Toliau, Interreg. Be abejo, yra šis klausimas, aš jį taip pat labai gerai suprantu, nes taip pat siejasi ir. Nes e, Interreglėti ir nutolusius regionus iki paskutinių pakeitimų per darybus padarytų. Bet ką atveju matome problemas, kurios siejasi su salomis ir kaip tai Interreg kokį vaidmenį vadina. Bet ką atveju laikomas principo, kad kol nestarta dėl visko, nestarta dėl nieko ir toliau vyks diskusijos su bendru pranešėju Paskalaribu. Sieksime, kad darybas dėl Interreg, na, bet mūsų toks noras yra, kad per darybas dėl Interreg salų klausimas būtų labai aiškiai apibrieštas, kad tai būtų padaryta labai tiksliai, tvarkingai nes kitu atveju, jeigu bus remiamas tiesiog tokio teksto interpretacija, kokią teikia komisija, na, kils tik sunkumu. Todėl labai svarbu tinkamai tekstą patikslinti. Paskal Atvancy, pamiršau, dar steiksiu žodį Paskaliui, žinoma. Prašau. François. Ne, aš nekalbėjau dar. Ne, nekalbėjau. Na, ir gaila, kad negalėjau prieš tai dar pasakyti. Norėjau tikrai pasveikinti su regiono vadovu, kuris mus labai artimas prie Korsikos. Tas regionas yra visai šalia ir mes kultūriškai, Korsika ir Toskana esame labai artimi regionai. Mūsų didelė istorijos dalis yra bendra. Taigi, taigi sveikinu pono Rosi Taip pat e, džiaugiuosi tuo kvietimu, kurį konferencija išsakė mūsų pirmininkas Omardžiai. Tikrai galime dirbti kartu. Regionai supranta, jog labai svarbu, kad už mūsų pasiūlymų ir poreikių turi atsirasti ir politinio svorio. Iš principo mūsų interesai tikrai yra tokie patys, identiški, tačiau bendradarbiavimas ne visuomet vyksta taip gerai, kaip turi vykti. Todėl reikia daugiau susitikti, dažniau susitikti, dažniau bendrauti. Be abejo, mes bendraujame su komisija kaip partneriu, tačiau taip pat reikia bendrauti ir su valstybėmis narėmis. Ir vis tik ne visuomet Europos parlamento nariai pakankamai gali padaryti įtakos savo šalių vyriausybėms. Nors žinome, kad kai kurie galbūt nariai turi daugiau įtakos. Taigi reikia apgalvoti metodą, kaip dirbti kartu, įrankį tam tikrą dėžutę, kad galėtume bendrauti su periferinių jūros regionų konferencija, kartu dirbti. Be abejo, mūsų darbas bus labai svarbus bendras per artimiausius pusę metų. Tikrai dirbsime svarbių darbų mūsų regiono ateičiai. Dėkoju. Dėkoju. Taip, suteiksiu dabar žodį Jums. Prašau. E... Grazie tu. Dėkuoju, aš norėčiau visiems padėko, padėkoti. Iš tikrųjų, da, aukšto lygio diskusija, da, kuris, kuri mus įkvepia, jūs kalbėjote apie konkrečius dalykus. Kaip e, pilietis ir kaip institucijų atstovas, aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų da, ponia von der Leyen. Uh, labai radikaliai pasirinko naują ekonomikos modelį. Ir aš manau, kad tai yra galimybė mums sutaikyti Europą su da, savo piliečiais, e, priartinti ją prie jų. Tai yra teisingas kelias. Taip, žinome, kad klimato kaitos problemos padidėjo labai sparčiai pastaruoju metu. Ir tai yra svarbus kelias Ir da, bu, tik tai taip mes galėsime išsaugoti da, žmoniją, mūsų planetą, da, vyrų, moterų gyvenimą. Ir aš manau, kad tai iš tikrųjų yra nepaprastai svarbu. Ir mūsų piliečiai supranta, kad negalima vien nacionaliniais ištekliais įspręsti klimato kaitos problemų, tik bendrai susitelkę ES lygmenių galėsime tą padaryti kartu da, esame susirūpinę da, ir esame nusivylę dėl tų finansavimo pasiūlymų, kurios susilaukėme. Siūloma mažinti lėšas. Skirti mažesnį finansavimą nei per pastaruosius septynerius metus. Ir da, taip kyla da, rizika, kad sieksime ne pažangos, bet atžangos. Uh, ir tai egzistentinė rizika. Ir aš prisimenu, kaip mes savo konferencijos viduje kalbėjome apie tai, tai, kad reikia daryti viską, kad galėtume surasti pakankamą finansavimą ekologiniams iššūkiams spręsti. Ir e, reikia taip pat e, kreiptis į parlamentų narius. Ir tas mūsų bendras darbas turėtų būti labai konkretus. Ir mums reikės susitarti tam tikrų tikslų. tikslų. Ir e, aš reaguoju tai, ką sakė ponia Gualminį. Taip, reikės išvelgti į Monti grupės rekomendacijas. Ir tos, e, tie pasiūlymai yra labai svarbus dėl to, kad nesiūloma e, e, kišti rankos, taip sakant, į piliečių kišenę. Aš manau, kad Europa turėtų turėti savo finansinius išteklius. Kalbėdamas apie teisingos pertvarkos fondą, aš galiu pasakyti, kad nėra įvertintas padėties rimtumas tas e, fondas e, turėtų nebū, būti skirtas ne konkrečioms įmonėms, anglėkasyboms, bet ištisiems sektoriams. Reikia, pavyzdžiui, e, visą mūsų automobilių sektorių keisti, tam, kad galima būtų pereiti prie vandenilinių variklių ar elektromobilių. Ir mums reikia pažangios pramonės. Ir Kiekvienam sektorėje mes turėsime skatinti nepaprastai svarbius pokyčius, didinant jų našumą. Ir mes kalbėjome apie plastikos mokestį, nedidelį, tas mokestis nedidelis, bet vien dėl to jau stambios tarptautinės įmonės ėmėsi rimtų ref, savo gamybos procesų reformų. Ir teising, teisingos pertvarkos fondas turėtų užtikrinti uh, kad e, mūsų darbuotojai galėtų vis dėlto iš namų nuvykti į darbą. Ir kad jie galėtų pakeisti kvalifikaciją. Ir reikia užtikrinti, kad kovodami su klimato kaita mes nepakenktume mūsų visuomeniai. Ir tai yra egzistencinės svarbos klausimas. Trumpai dar keliais, kit, e, keliomis kitomis e, e, temomis. Mūsų konferencija buvo, buvo sukurta todėl, kad mes norėjome sižvelgti į periferinių regionų ypatumus. Ir tai yra reikalinga, todėl, kad mes galėtume paremti tuos regionus, kurie gali padėti mums kovoti su klimato kaita. Pavyzdžiui, miškai sugeria CO2, vandenynai, jūros taip pat sugeria CO2. Ir du regionai, kurie yra kaimyniniai, pavyzdžiui, Korsika ir Toskana, da, iš tikrųjų, mus daug kas sieja, ne, mūsų kalbose netgi yra da, da, ir bendrų žodžių, bendrų da, ištreiškumų, iš tikrųjų labai arti esame vieni kitų. Ir da, matome, kad jūroje formuojasi plastikos, da, plastiko salos, apie tai rašo žiniasklaida. Ir e, žinome, kad šita ši draustinėje jau susiformavo tos e, plastiko salos. Ir jei mes norime, kad mūsų jūros, mūsų miškai galėtų veikti kaip e, plaučiai, reikia užtikrinti, kad žmonės tenai galėtų gyventi kad galėtų vykdyti ekonominę veiklą. Ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad mums reikia iš naujo pradėti bendradarbiavimą Interreg formatu. Konkurencingumas. Aš esu įsitikinęs, kad mums reikėtų taikyti sąlygas, kurios būtų kitokios nei tos vadinamos makroekonominės sąlygos. Ir tos sąlygos turėtų būti susijusios su regionų planais, o gal net ir nacionaliniais planais įgyvendinti ekonomikos neutralaus poveikio klimatui tikslą. Kitaip tariant, lėšos iš ES turi būti skiriamos tik tuomet, jei nacionalinių regioninių lygmenių yra parinkti planai pasiekti tą klimato neutralų, ekonomikos neutralaus poveikio klimatui tikslą. Tai yra labai svarbu. Reikia galvo, galvoti apie įvairius taip pat finansavimo šaltinius. Ir mums reikia tam tikros, tam tikros konkurencijos aplinkosaugos srityje, tam, derinant viešasias ir privačias lėšas. Štai ką norėjau pasakyti, norėčiau padėkoti Jums už galimybę su Jumis pabendrauti ir dėkoju Jums ir už tai, kad jūs užsakėte daug įkvepiančių minčių ir kad jų, matau, kad jūs tikite iš tikrųjų vietos valdžios regi, atstovų gale. Ir galima apgailestauti, kad Europoje šiuo metu siekiama yra skatinti santykius tarp vyriausybių, o ne tarp regionų. O man atrodo, kad reikėtų skatinti regionų bendradarbiavimą ir beje parlamentų bendradarbiavimą. Tai būtų teisingas kelias. Dėkoju. Dėkoju ponui Rosi. Kaip sakė kolega Alfonsi, mums jūsų reikia. Mums reikia kalbėti stipriu balsu Svarbu, kad regionų vadovai kalbėtų stipriu balsu. Tai yra labai svarbu ateičiai, Europos piliečiams ir Europos regionams. Visą tai bus labai svarbu per tuos kelius mėnesius. Artimiausias pusmetis apibrėž e, piliečių regionų gyvenimą dešimtmečiui. Tai rodo, kad mums tikrai tenka didelė atsakomybė ir tam tikrai negalėtume vis tik po metų nereikėtų sakyti, kad štai vieną kitą dalyką pamiršome ir nepadarėme. Todėl labai svarbu, labai svarbu turėti jūsų paramą čia. Dėkoju. Taigi artėjame prie posėdžio pabaigos. Kaip žinote, šį rytį vyko koordinatorių posėdis. Esame priėmę sprendimų tuos sprendimus išplatinome elektroniniu paštu. Taigi jos gavote elektroniniu laišku tuos sprendimus. Taip pat esame nutarę paskelbti spaudai, kad vienbalsiai palaikomi koordinatorių sprendimai. Visą informaciją matote savo elektroniniuose laiškuose. Buvo įvairių temų. Tiksliau, ar yra kitų klausimų, kurias norite iškelti? Ne? Tuomet kitas posėdis vyks Bruselėje. Vasario 9 dieną 15 val. prasidės iki pusės 7 ir taip pat vasario 10 dieną nuo 9 iki pusės 1. Dėkoju visiems, dėkoju